Bien. Euh, oh, Labą dieną, kolegos. Penkios minutės jau praėjo, tai manau, kad e, turim pradėti darbą, kad nenukentėtų tie, kurie atėjo laiku. Taigi pradedame mūsų posėdį. Dėl darbo tvarkės, ar kas turit kokių komentarų? Jei ne, tai tada darbo tvarkę tvirtiname. Pirmininkė atsiprašo, kad jinai negali būti. Pirmininkės pranešimų šiandien nėra. Ir tada keliaujame tiesiai prie trečio darbo tvarkės punkto. Tai yra direktyvos pasiūlymas dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo. Ir iškart suteiksim žodį poniai Ajuto. Jis yra pranešėja šiuo klausimu. Taigi, ponia Ajuto, žodis jum. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti kolegom, kurie nepatingėjo ateiti ir išklausyti manęs. Žinau, kad šiandien yra pirmadienis, bet vis tiek turime dirbti. Šis direktyvos pasiūlymas e, yra numatęs tam tikrą darbų grafiką ir norėčiau pasakyti, kad turint galvoje ir parlamento kadenciją, tai kad parlamento kadencija greitai baigsis, tai turim ir mes pakankamai sparčiai dirbti, siekdami padidinti kelių infrastruktūros saugumą. Europos Sąjungoje. Eurostatas pateikia mums statistinius duomenis kiekvienais metais, kiek žmonių žūsta keliuose ir yra sužalojami saugumo e, tikslų sėkimas e, per pastaruosius metus sulėtėjo ir mums labai svarbu, kad mes e, peržiūrėtume tą direktyvą kad galėtume geriau užtikrinti kelių infrastruktūros saugumą ir tinkamai e, valdytume tą infrastruktūros saugumą, e, peržiūrą išplėtė taikymo sritį ir e, dabar peržengiama ten T apreptis Taip pat yra atitinkami, atitinkamos lėšos iš struktūrinių fondų numatytos ir turime veikti aktyviai, nelaukti. Mm, nelaukti ir saugoti tuos pažeidžiamus asmenis. Ir turime imtis tam tikrų skatinamųjų priemonių, turime nustatyti tam tikrus minimalius reikalavimus, leidžiančius užtikrinti saugumą e, keliuose, ypač kai kalbame apie išmanesias transporto priemonės. Jei pažiūrėsime į pasiūlymo pradinį tekstą, tai aš pateiksiu pakeitimų kad neliktų spragų. Dabar pirmiausia, kalbant apie direktyvos taikymos rytį, jos pavadinimas galbūt šiek tiek yra neaiškus, nes kalbame apie paviršiaus struktūrą, o direktyvos pats pavadinimas skamba šiek tiek kitaip. Čia kalbame apie standartus ir kontrolės metodus, kad vairuotojams sudarytume geras važiavimo sąlygas ir kad užtikrintume infrastruktūros stabilumą. Italijoje matėm, kokių buvo baisių katastrofų ir nelaimių. Tas rodo, kad šios problemos kol kas nėra išspręstos. Tai aš siūlau, kad būtų atliekami infrastruktūros patikrinimai, tunelių, e, tiltų patikrinimai, naudojant moderniasias technologijas ir turime apsaugoti tuos pažeidžiamus e, keleivius, e, pėsčiuosius, dviratininkus, turime didinti saugumo priemonės orientuotas į tokius kelių naudotojus, turime siekti, kad visi tie, kas naudojasi keliais, aktyviai dalyvautų saugumo didinime. Turime siekti užkirsti kelią nelaimingiam atsitikimam. Turime, kalbant apie saugumo vertinimus, užtikrinti, kad jie būtų skaidresni. Taip pat e, saugumo didinimas apima ir informaciją, ir kelio ženklus. Visa tai atsispindės ir mano pasiūlyme. O dabar esu pasirengus išklausyti kolegų ko komentarų. Ponas Deli jūs e, vienintelis EPP narys. Ne, ne vienintelis yra dar. Žodis jum. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tiesą sakant, manęs e, ponė Šmit e, padėjėjas ką tik paprašė pasakyti už ją, ji negalėjo atvykti čia laiku. Taigi E, Bandysiu perskaityti tai, ką čia man padavė. Tai aš kaip žinių skaitytojas, žinių pranešėjas šį kartą. E, kalbant apie šio dokumento tikslą, visi sutinkame, kad viską reikia padaryti, kad sumažintume žučių skaičių keliuose. ES e, kelių saugumas pastaraisiais dešimtmečiais smarkiai sumažėjo Nuo 2001 e, iki 2010 metų jų sumažėjo 43 procentais, o nuo 10 iki 16 dar 17 procentų. Bet vien 16 e, metais virš, daugiau kaip 25 e, tūkstančiai žmonių žuvo keliuose. Kalbant apie atsakomybę ir atskaitomybę, reikia pripažinti, kad žmonės ir toliau darys klaidas ir e, mes turime paprasčiausiai stengtis užtikrinti, kad įvykstančios e, avarijos keliuose nebūtinai privestų prie žūties ar rimtų sužeidimų. Ir e, kalbant apie galimybę suformuluoti kažkokią paramą e, visose tinkluose, e, vis tiek turime pripažinti, kad kai kurie žmonės vis tiek e, vairuos išgėrę, nesilaikys taisyklių ir taip toliau. Taigi, jeigu žmonės taisyklių nesilaiko, mes už tai atsakyti negalime. Kalbama apie reglamento taikymo srities taiky, išplėtimą reikalas tas, kad e, e, greitkeliuose mes paprastai nesusidurėme su pėsčiaisiais ar e, šviesoforais. Ir todėl statistiškai žučių skaičius ten galbūt yra mažesnis. Taigi reikėtų vis tik užtikrinti, kad žmonės naudosis greitkeliais, o nebus nustumti į antrinio lygio kelius. Dar viena mintis, tai naujos technologijos. Aš pasisakau prieš direktyvos taikymos ryties išplėtimą, bet vis tik manau, kad reikėtų įtraukti nuostatas dėl kelio ženklinimo ir ženklų, ypatingai atsižvelgiant į automatinių automobilių ir e, sunkvežimių plėtrą. Turime e, padaryti viską, kas įmanoma, kad sukurtume atitinkamus standar, standartus. E, žinoma, automatiniai automobiliai galės e, judėti mm, saugiai tik tada, kai turėsime vieningus kelių ženklinimo ir ženklų standartus. Taigi atsakomybė už tai, kad automatinių automobilių eksploatavimo saugumas neturėtų būti perkeltas kelius valdančioms institucijoms. Dėkoju. Ponui Dėlį iš socialdemokratų frakcijos nėra. Norinčių pasakyti, ponas Demesmaker. Dėkoju, e, ponė pirmininkė ir kolegos. Ačiū mūsų pranešėjai, Danielai Aito, už šį pranešimą. Aš e, kalbėsiu apie bendresnius dalykus šiandieną, nes e, e, galvoju, kad šio pranešimo pasirinktas tonas yra visiškai teisingas, saugumas keliuose yra nepaprastai svarbus mums visiems, taip pat ir man džiaugiamės, kad žūčių kelyje skaičius e, per pastarosius e, dešimtmečius e, stabiliai mažėja, tačiau matome ir tam tikrų stagnacijos ženklų. Todėl turime užduoti savo klausimą, kaip situaciją galėtume pagerinti. Sutinku su pranešėja, kad mūsų infrastruktūra turėtų būti koreguojama, adaptuojama prie technologijos plėtros, prie naujų transporto priemonių atsiradimo ir e, prie e, to, kaip keičiasi besinaudojantys keliais. Reikia geriau eksploatuoti kelius, reikia e, daryti praktinius mūsų kelių patobulinimus, e, ypatingai atkreipiant dėmesį į pažeidžiamuosius tų kelių e, naudotojus. Bet e, turime taip pat ir e, užkirsti kelią pernelik dideliam reguliavimui. Reikia atsiminti, kad valstybės ir regionai skiriasi. Labai dažnai kelio ženklai priklauso nuo labai specifinių situacijų ir specifinės rizikos, skirtingų dalykų, kurie skirtingose vietovėse yra kitokie. Turime taip atsiselti ties ten tinklų ir pagrindinėmis arterijomis transporto sąsajomis e, ir e, pirmiausia dirbti ten ir tik po to pereiti prie kitų dalykų. Aš e, atsiųsiu savo, pateiksiu savo pakeitimus, geriausiai turbūt taip yra elgtis, savai mes suprantame, kad žūtys keliuose yra žmogiškoji tragedija, neturime nurimti tol, kol to skaičiaus nesumažinsim iki nulio. Pone Maisner. Aldė frakcijos vardu, mano kolega, e, kolega negalėjo šiandien e, dalyvauti, jis paprašė manęs perskaityti štai ką. Aš sveikinu komisijos pasiūlymą dėl šios direktyvos pakeitimų. E, pritariu, kad pasiūlyme tinkamai yra siūloma imtis papildomų priemonių, mažinant žučių ir uh, sužalojimų ES keliuose skaičių. E, mums būtina galvoti apie ateitį, apie automatizuotų transporto sistemų tarpusavio sąsajas. E, turime galvoti ne vien tik tai apie TEN-T, nes tai prisidės prie bendrosios kelių saugos. Tačiau, žvelgiant į direktyvos taikymo srities e, plėtimą, turime e, galvoti apie proporcingumą ir subsidiarumo principus. Todėl aš susilaikyčiau nuo taikymos ryties plėtimo, o verčiau e, pritarčiau tik tiems e, pasiūlymams, kuriuos teikia pranešėja. Mes turime taip pat stengtis išvengti e, dubliavimo, kai kalbama apie viso tinklo vertinimo, saugumo procedūras, ir panašius dalykus. Reikia atsižvelgti į naujas technologijas taip pat. Lauksiu gero bendradarbiavimo ateityje ir visiems dėkoju. Dėkoju. Pane Maisner. Atrodo, iš frakcijų daugiau niekas nenori pasisakyti. Dominik. Norėčiau užduoti vieną klausimą. Aš labai neįsigilinau iš tą dokumentą, tačiau norėčiau susižin, sužinoti, koks e, yra ryšys tarp e, geros infrastruktūros ir mokytojų ir, ir vairuotojų mokymo. Nes suprantame, kad žmogiška klaida transporto srityje yra daug e, svarbesnė nei problemos su infrastruktūra. Ir e, įdomu, ar dėl to vyksta diskusijų, ar aš kažką sakau, kas neaktualu šiam darbo tvarkės klausimui. Aš manau, kad taip, tai labai vietoje mūsų diskusijoje. Ir kaip jau sakiau, šitame pranešime yra kalbama apie infrastruktūrą, tačiau e, yra visgi sąsaja tarp infrastruktūros pobūdžio ir e, tarp žmogiškos klaidos. Jūs e, kalbate apie saugą ir sąsają su infrastruktūra, tačiau staiga mes pereiname prie vairavimo. Aš jums suteiksiu žodį po to, Ir aš manau, kad ponas Ajuza paskui, galė, ponia Ajuza paskui galės kažką apie tai pasakyti. Komisija. E, dėkui, ponia pirmininkė. Gerbiamas. Gerbiami parlamentarai. E, labai ačiū Jums už Jūsų pasitikėjimą ir e, už at, e, įsipareigojimą sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių Europos keliuose. Labai svarbu žinoti, kokius yra mūsų atskaitos taškas, tačiau šiandieną daugiau kaip 25 tūkstančiai žmonių kasmet miršta Europos keliuose, taigi 17 per dienų. Ir tai yra tikrai labai didelis skaičius. Tai yra žmonės, kurių labai trūks savo jų šeimoms ir jų jų draugams. Todėl mes e, labai džiaugiamės tuo, kad e, transporto komitetas šiam dokumentui skiria tokį svarbų e, dėmesį ir prioritetą. Kaip jau sakiau, mes norime, kad Europos keliuose iki 50 metų nebūtų jokių mirčių. Mes norėtume saugios sistemos požiūrio. Viskas, aišku, priklauso ir nuo transporto priemonės, ir nuo vairuotojų, ir ne tik nuo to. Trečias didelis elementas yra infrastruktūra. Taigi, e, kalbant apie trečiąjį judumo paketą, kurį 2018 m. gegužės mėnesį pristatė komisija, mes išdėstėme holistinį požiūrį į mūsų tikslus ir mes galėtume e, ir mes tenais kalbame apie visus šitos veiksnius. Infrastruktūra yra šio pasiūlymo esmė ir 30 procentų atveju visų mirtinų nelaimingų, visu, e, vis, visuose nelaiminguose atsitikimuose e, svarbę dalį atliko ir infrastruktūros trūkumai. Mes keičiame keturis pagrindinius elementus. Pirmiausia, turime pagerinti skaidrumą ir infrastruktūros saugumo valdymo procedūrą e, Ir e, tam mes jau turime senėjusią direktyvą, tačiau mes nedaug turime žinių apie tai, kokių veiksmų yra imamasi, kad būtų stebimos šiandien egzistuojančios skirtingos procedūros ir mes norėtume tai pagerinti ir pakeisti. Mes norėtume pridėti naują proaktyvę e, procedūrą ir e, mes E, nenorėtume, kad e, būtų, e, kad vyktų, įvyktų nelaimingi atsitikimai, mes norėtume, kad poveikio vertimas būtų atliktas iš anksto. Na ir dar vienas elementas tai yra kelių ženklinimo ir ženklų statymo reikalavimai. Norėčiau paminėti šiuos du dalykus, kurie buvo aptarti ir diskusijoje. Džiaugiamės girdėdami, kad E, yra e, e, teigiamai žiūrima į kelių žymėjimą ir ženklus. Ir tai ypač labai svarbu, kai kalbame apie autonomišką judumą. Jau šiandieną egzistuoja skirtingi autonomijos lygmenys ir technologijos padeda vairuotojams. Pavyzdžiui, linijų laikymosi, pagalba laikantis linijų. Tačiau tik tai labai gerai išvystyta infrastruktūra padės vairuotojams išvengti nelaimingų atsitikimų. Kalbant apie automatizavimą, mes tikimės, kad per kitą dešimtmetį tai bus vienas iš svarbiausių dalykų, kad mes galėtume e, iš technologinės pažangos išgauti naudą. Kitas dalykas, kuris keletą kartų šiandieną buvo e, iškeltas, tai yra e, išplėtimas už ten tie ribų. Mūsų tikslas yra iš tikrųjų laikytis tų e, didžiųjų arterijų ir E, ir e, laikytis tų pirminių kelių, nepadengti ne, ne, ne mažesnių kelių. Tačiau mes norėtume e, ir kitus kelius padengti šitą direktyvą. Tačiau svarbu dar yra tai, kad ten T tink, tinklas šiandieną jau yra pats e, saugiausias. Ir e, apie 4 procentus visų kelių sudaro būtent šie keliai. Ir, tai, ir juose įvyksta 8 procentai visų nelaimingų e, atsitikimų besibaigiančių mirtimi. E, jeigu mes galėtume e, išplėsti šitos direktyvos taikymą ir kitiems, kitiems keliams, tai mes padengtume 15 procentų vis, visų visų kelių, kurie kol kas nepatenka į direktyvą ir smarkiai sumažintume nelaimingų atsitikimų, e, e, mirtinų atsitikimų skaičių. E, labai ačiū Jums, atrodo, kad šitas pranešimas toliau stiprina komisijos tikslus ir taip pat mes turime įvertinti, ar mes turime harmonizuoti kelių ženklinimą ir ženklų statymą ES. Kiti svarbus elementai yra skaidrumas ir piliečių informavimas ir taip pat galimybė kelių vartotojams pranešti apie e, pavojus tykančius keliuose. Mums tai labai įdomi diskusija, labai lauksime šitų galimybių e, analizės. Norėčiau visgi paminėti dar vieną dalyką ir atkreipti jūsų dėmesį. Apie tai nekalbėjo ponia Ajuto. Valstybių narių įpareigojimas e, atlikti struktūrinę tiltų ir tunelių eksploataciją, nes tai padeda užkirsti kelią labai dėliems nelaimingiems atsitikimams, tačiau tai yra e, didelis e, direktyvos taikymos ryties išplėtimas. Ir e, mes turime priminti, kad nacionalinių lygmenių daugelis yra už tai atsakingi. Mes būtume labai laimingi galėdami tai kartu su jumis išanalizuoti, e, pasiekdami šito tikslo. Tikrai labai noriu padėkoti jums už puikų bendradarbiavimą. Ačiū. Merci, euh, Madame Anidou. Dėkui komisijos atstoviai. Dabar suteiksim žodį mūsų pranešėjai, poniai Ajuto. Jis padarys išvadas. Dėkui, kolegos. Dėkoju komisijos atstoviai. Pone Vandekamp, aš nelabai supratau, ar jūs man pateikėt klausimą ar norit, kad aš pakomentuočiau, bet bet kuriuo atveju žmogiškasis faktorius yra svarbiausias faktorius. Bet e, žmogaus elgesio kaip atskiro faktoriaus mes šioje direktyvoje neapžvelgėme, bet skiriame pagrindinį dėmesį infrastruktūroms ir jų saugumo didinimui. Ir aš manau, kad ta žmogiškoji klaida e, galbūt nėra apžvelgiama direktyvoje, bet jinai yra svarbi ir žmogiško veiksnio susijimas su kitais veiksniais gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Manau, kad šios direktyvos peržiūra mum yra gera galimybė papildyti jos apriepti. Aišku, nenorim valstybėm narėm užkrauti per didelės naštos, bet jos vis tiek turi suvaidinti ir savo vaidmenį, kad galėtume išvengti nelaimingų atsitikimų ir katastrofų. 24 spalio yra paskutinė diena pateikti pakeitimam, kurių labai lauksiu ir tikiuosi, kad mes nevėluosim nuo darbų grafiko. Pirmininkas sako, pakeitimų pateikimo data yra 25 spalio iki 12 valandos dienos. Manau, kad Turim dirbti, nenuleidę rankų, nors salėje nėra daug komiteto atstovų. Toliau einame mm, prie reglamento susijusio su regionų plėtros fondo ir sanglaudos fondo. ir finansinių taisyklių ir žodis pranešėjai. Dėkui, pirmininkė, šimtas pakeitimų buvo pateikta dėl šio reglamento, kuris numato tolesnį sanglaudos ir regionos, regionės plėtros fondų finansavimą. Ir čia turim atkreipti dėmesį į tuos prioritetus, kuriuos finansuoja šie fondai. Jau praėjusią savaitę vyko pirmasis šešėlinių pranešėjų sustikimas ir aš manau, kad mes per tą trumpą laiką, kurį turime, sugebėsime deramus kompromisus uh, parengti. Dabar temos. Uh, kai kurie parlamentarai nori, kad atsirastų nauji uh, tikslai tarptų temų, o kiti siūlo nejudinti, nekeisti komisijos siūlomo teksto. Išklausiau e, įvairių komentarų ir aš manau, kad turime ne naujus tikslus nusistatyti, o tiesiog labiau koncentruoti turimas finansinės, e, turimus finansinius išteklius ir turime siekti išmanesnės Europos ir didžiausia dėmesį skirti skaitmeniniam aspektui. Ir taip pat turim trečią tikslą finansuoti, kad Europa būtų labiau sujungta. Ir ketvirtą tikslą, kad daugiau dėmesio būtų skiriama socialiniam aspektam. Mūsų diskusijos e, vyko vaisingai. Per Strasbūro savaitę, tai yra kitą savaitę, vyks antrasis šešėlinių pranešėjų sustikimas ir aš manau, kad mes tikrai galėsime parengti tinkamus kompromisus. Dėkui, ponė pirmininkė. Malonu girdėti tokius optimistinius žodžius. Aš nežinau, ar ponas Dėlė, ar ponas Bar, ar kas nors dar iš kolegų iš EPP frakcijos norėtų pakomentuoti. Pone Dėlį, žodis jum. E, Pone pirmininkė, man tikrai garbė vėl pavaduoti kolegą e, Klaudiją Montero ir perskaitysiu tai, ką jinai parašė. Šiandien man skaitimų diena. Keletas e, punktų. Sanglaudos politika ES yra labai svarbi investicinė priemonė, bet komisija siūlo dalį finansų nubraukti 20 20-26 metais ir tai e, didins Europos susiskaldimą. Ir turim neužmiršti tų atsilikusių regionų, kuriem labai svarbus yra sanglaudos fondai e, ir regionų plėtros fondas. Šešėlinė pranešėja pasisako už tai, kad remtume investicijas į oro uostus, ypač labiausia nutolusiuose regionuose 349 sutarties straipsnis sako, kad tie labiausia nutolę regionai yra devyni, kurie dėl savo specifinės ekonominės situacijos turėtų gauti specifinės priemonės ir specifinį finansavimą iš, iš struktūrinio fondo. Ir čia turime taip pat padėti ir įmonėm, nepriklausomai nuo įmonės dydžio tose regionuose. Aštuoni iš devinių regionų yra salų regionai. Ir tai pateisintų papildomus, tuos papildomus finansavimo kaštus. Pagal e, ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda taps realybė Tik tada ES realiai rems tuos nutolusius regionus. Toliau tos valstybės narės, kurios naudoja regionės plėtros fondą ir sanglaudos fondą, temų koncentracijai ir tikslų koncentracijai turėtume numatyti didesnį lankstumą. Pirmas ir antras tikslai turėtų mm, būti siauresnės apimties negu siūlo komisija ir taip pat turime turėti pakankamas galimybės uh, skirti lėšas būtent ten, kur jų reikia, o ne e, numatyti minimales finansinės sumas visiems tikslam. Penktasis komentaras ir paskutinis komentaras, kalbant apie regionų plėtros fondą ketvirtasis straipsnis ir sanglaudos fondą penktasis straipsnis. E, tai aš čia pasisakyčiau už paprastas ir aiškias taisyklės oro uostų infrastruktūros finansavimą ir atitinkamas tarnybas. Šešėlinių pranešėjų sustikimas jau vyko, kitas vyks kitą savaitę Strasbūrė. Tai tiek dabar komentarų. Dėkoju, ponė Dėlį. Aldė frakcijos apie frakcijos vardu nėra norinčių, ponė Maisner, Aldė vardu. Kaip ir kolega Deli iš EPP, šiandien esu irgi skaitytoja ir pasakysiu vietoj pono Teličkos. Taigi jis norėtų padėkoti už projektą, atsipalaid... atsiprašo, kad negali dalyvauti. Jo pastabas trumpas, nes jis didelė dalim pritarė pranešėjų pasiūlymams. Uh, E, būtent todėl nebus teikiama ir daug pakeitimų. E, šiaip jis remia e, pasiūlymus geriau susijęti prioritetus ir keliamus tikslus. Jis šiek tiek nustebęs dėl kai kurių prioritetų ir uh, tikslų netitapimo, kai kurie iš jų atspindimi tik tai PO2. Panas Telička pateikė taip pat keletą pakeitimų stiprinančių programos stebėseną ir vertinimą ir laukia tolesnių diskusijų su šešėliniais pranešėjais. E, yra taip pat ir vienas e, pranešėjo pasiūlymas, su kuriuo e, jis nesutikė tinka, o konkrečiai su pasiūlymu šito fondo lėšas panaudoti e, perkant riedmenis. E, ponas Teličkė mano, kad e, kompromisas šioje srityje neturėtų būti paremtas. Dėkui. Aš manau, kad žaliųjų atstovų nėra, galbūt ponia Jūto, ne, ponia Jūto irgi nenori nekokia situacija, kas užguoja, irgi niekas. O komisijos vardu komisijos atstovas dar netėjo, atėjo. Atsiprašau, prašom, žodis komisijai. Labai džiaugiuosi, kad esat atėjęs. Dėkui, ponė pirmininkė. Uh, Tris trumpas pasabas norėčiau pateikti, kalbant apie nuomonės projektą, už ją Pranešėjai labai dėkojame. Pranešėjai labai dėkojame. Visų pirma, kalbant apie turinį, kurį teikia komisija antrame straipsnėje dėl e, specialiųjų tikslų ir ketvirtajame straipsnėje dėl taikymos ryties. Mūsų ketinimai buvo pasimokyti iš 2014-2020 e, metų laikotarpio ir tikslų ir taikymas rytį apibriežti kuo trumpiau ir kuo glaučiau. Iš dalies e, siekiant didesnio lankstumo programavimo lygyje ir iš dalies atsižvelgiant į tai, kas per tą laikotarpį atsitiko, kai e, mes e, pateikėme pernelyg ilgus galimo turinio aprašymus. Tad toks čia buvo mūsų ketinimas. Kita mintis yra susijusi su tuo, ką mes bandėme pasiekti teminio koncentravimo metodu. Daug diskutuota apie tai, kad reikėtų šį koncentravimą taikyti nacionaliniu lygiu ar kaip kad dabar yra regioniniu lygiu. E, komisija mano, kad e, numatant teminę koncentraciją ir jos procentus nacionalinių lygių, atsiranda daugiau lankstumą ir regioninių lygių, nes kiekvienam rajonui tenka laikytis tų pačių procentų. Taigi, e, siūlydami nacionalinį lygmenį teminiai koncentracijai, mes e, numatome ir galimybę e, E, atsižvelgti į kiekvieno regiono specifiką ir taikyti tam tikras variacijas. Kitas dalykas, kalbant apie teminę koncentraciją, yra štai koksai mes norime, kad ES e, lėšos būtų naudojamas e, svarbiausiems ES prioritetams, tai yra klimatui ir inovacijoms. Yra pasiūlyme ir e, galimybė e, apriepti ir kitas sritis, kad regionai ir valstybės narės galėtų leisti ir ten šitas lėšas, tačiau mes didelę dalim norime sutelkti e, daugiausiai lėšų klimatui ir inovacijoms. Na ir siekiant nuoseklumo ir taip pat e, atsižvelgiant į ES prioritetus, mes bandėme ir konkrečiai šeštame straipsnėje bandėme, e, taip sakant, atsižvelgti į vadinama, vadinamuosius neigiamus prioritetus. Ir e, išimti šeštame straipsnėje kaip tik ir uh, atitinka Europos e, politinį požiūrį į atliekas, į plačią juostį internetą. E, taip pat bandėme pasimokyti iš ankstesnės patirties ir čia atsiranda išimtis e, oro uostų infrastruktūrai, kuri remiasi neigiamomis patirtimis, atsižvelgiant į auditorumo ataskaitą paskelbtą prieš du ar tris metus. Tai toks yra nuoseklus komisijos pasiūlymų pagrindimas. Dėkoju komisijai. Jei ponia pranešė neprieštarautų, tai dar kolegė paprašė žodžio. Žinau, kad tai neįprasta, bet prašom. Žodis jum. Labai ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau tik tais pakartoti, kad visiškai sutinku su tai, ką tik, su to, ką tik pasakė pranešėjas. Ir mes turėtume ne, neužsiciklinti už nacionalinių e, taisyklių, o rinktis regioninį aspektą. Mūsų ES e, situacija labai įvairi ir e, mes E, turime e, atsižvelgti fonduose į visus šituos skirtumus. Dabar kalbant apie transporto lėšas, transporto fondus. Manau, kad neturėtume taikyti e, bausmių regioniams oro uostams. Mes turėtume priartėti prie realybės, ypač kai atsiranda spragų paskirstant E, lėšas. Ir jeigu jeigu yra koks nors uh, E, centrinis oro uostas ir iš jo yra e, traukinys, manau, kad mes neturėtume e, kelti regioniam lygmen, regioniams oro uostams tokių pačių reikalavimų kaip tie, tiems didiesiems oro uostams. Jų pajėgumai yra dides, mažesni, jie yra labiau nutolę labai svarbu padėti jiems plėstis. Tai yra gerai ir turizmo verslui. Ir aš manau, kad mes pritartume audito rūmams dėl e, iškraipimų. Jų reikia vengti. Turizmas yra dar viena šio e, komiteto kompetencijos rytis. Ir turizmas padeda aukti verslui ir Todėl e, tai prisideda prie regionės ekonomikos augimo. Regioninė ekonomika yra labai svarbi. Dėkoju ir dabar uh, suteiksiu žodį uh, poniai Delon uh, pranešėjai apibendrinti. Nors, nors kai kurių frakcijų atstovų nebuvo, bet kaip jau minėjau, su šešėliniais šių frakcijų pranešėjais mes puikiai uh, aptarėme e, šį klausimą ir manau, kad Europos parlamentas iš tiesų nori atkreipti dėmesį į tai, kad vietos e, valdžia ir regioninė valdžia turėtų turėti galimybę reaguoti į tuos pasiūlymus, kurie yra teikiami ir kad tas lankstumas ir reagavimo galimybės būtų numatytos ne tik valstybių narių lygmenių, bet ir regionų lygmenių ir mes atitinkamai e, parengsime tokią poziciją. Čia mes graudžiai bendradarbiaujame ir su regionų komitetu. Ir išklausiau e, argumentus dėl tų nutolusių regionų ir iš tiesų priimsiu tą viską domen. Labai svarbu paremti tuos e, regionus e, transporto srityje, E, toliau redmenų įsigijimas turėtų būti įtrauktas į šį reglamentą, nes regionai labai dažnai turi tuos riedmenys įsigyti, įsigyti, e, nes tai yra dalis viešojo transporto ir mes ES lygmenių turim padėti regionam. Tai kaip jau minėjau, kitą savaitę Strasbūrė vyks šešėlinių pranešėjų sustikimas ir jis bus labai svarbus, siekiant mum e, kuo galint paremti regionus, e, be kita ko ir transporto srityje. Ir dar vieną dalyką užmiršau, o kalbant apie oro uostus, tai vėlgi čia regionai vaidina dažniausią uh, svarbiausią vaidmenį, tai turim turėti atitinkamas nuostatas, kurios leistų regionus remti, leistų užtikrinti, kad tie oro uostai būtų tinkamai finansuojami, kad jos valdytų regionai ir valstybės narės, o ne kažkokios e, trečių valstybių struktūros. Turime išlikti budrus. Dėkui. Dėkoju, gerbiama pranešėja balsuosime e, komitete 15 lapkričio. Dabar žiūriu į laikrodį. Mes skirtingai negu geležinkeliai šiek tiek greičiau viską darome, nevėluojame. Ir jei audito rūmų atstovai yra, tai galime ir toliau tuo pačiu sparčių ritmų dirbti. Ir suteiksime dabar žodį Europos auditų rūmų atstovui. Jis pristatys specialią ataskaitą dėl greitųjų geležinkelių. Euh, Taigi noriu padėkoti ponui Heriks, e, audito rūmų atstovui. Jisai e, pristatys greitosius geležinkelius, jų tvarumą ir rentabilumą. Manau, kad tai yra labai įdomi tema ir galbūt ne visuomet mes turime tikslę informaciją apie tai, kokią situaciją Europoje. Taigi, gerbiamas Heriks, žodis jum ir laiko turite, kiek norite. Prašom. Sėkite, Fosisinda, sėkite, Dami. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai, Ir e, mes e, labai džiaugiamės galėdami e, šiandieną Jums pristatyti savo greitųjų geležinkelių ataskaitą. Aš pradėsiu nuo greitųjų traukinių tinklo ir pristatysiu Jums pagrindinius reikalavimus. Ir taip pat galėsime Jums vėliau pristatyti įvairius klausimus, atsakys, atsakyti jūsų klausimų. Tai yra e, dabar, kodėl mes atliekame šitą patikrinimą. Iš tikrųjų, tai yra susijęs su mūsų, e, gelež, e, su mūsų biudžetu ir tai turi didžiulę E, įtaką mūsų rentabilumui ir e, efektyvumui ir tai e, ir, ir neefektyvumus valdymas sukelia labai didelius kaštus ir efektyvumas iš tiesų įtakoja labai daug išlaidų perviršį ir e, taip pat e, tai iškraipo mūsų tinklo e, balansą ir sumažina galimybės keliauti. Dabar 2000-2020 metais e, tai turėjo labai didelę e, įtaką ES e, lėš, lėšoms ir 23,7 milijardus eurų Europos komisija investavo į greit, greituosius traukinius tais, per tą laikotarpį. Ir daugiausia ES finansų lėšų yra e, iš paskirstytų lėšų ir e, dešinė dešinėje jūs matote, kaip tos lėšos buvo e, paskirstytos tarp įvairių valstybių narių ir Ispanija e, gavo tą greitąją pagalbą, 47,3 e, procentų tom jaunom įmonėm buvo skirta ir Visos šitos investicijos e, Ispanijai buvo e, paskirstytos e, tik, skirtos per tą laikotarpį. Po Kinijos tai yra antra didžiausia investicija pasaulyje ir e, matome, e, kokios yra tarp valstybinės sąsajos. Mes iš viso Europoje turime apie 30 kofinansuojamų e, projektų per 2013 metų laikotarpį ir mes kofinansavome beveik 5000 km linijų, apie 50 procentų greitųjų traukinių tinklo infrastruktūros. Ir šiame žemėlapyje matote žaliai pažymėtas valstybės narės, kur tie projektai buvo kofinansuojami, kur buvo atliekami patikrinimai. Ir e, tai buvo Ispanija, Vokietija, Prancūzija, Portugalija, Italija. Ir e, matote, e, kad šito šalį sudaro 84 procentus vis, visų išlaidų visų lėšų, kurios yra skiriamos ES e, šiems, e, e, šiai infrastruktūrai gerinti. Tai reikė, tam reikėjo labai daug strateginio planavimo ir priimti rimtus sprendimus. Na, mes neturime visgi ES ilgalaikio realistinio planavimo. Atrodo, kad yra, tačiau kai pradedi daryti tikrą analizę, pasirodo, kad taip nėra. Ir komisija buvo suplanavusi patrigubinti E, e, tų kilometrų skaičių, kurį mes e, norėjome kofinansuoti, turėjo būti 30 tūkstančių kilometrų iki 2030 metų, bet matome, kad šitas tikslas nebus pasiektas. Taip pat Europos komisija neturi teisinių priemonių ir neturi galių kai, priimti kai kuriuos sprendimus dėl to, dėl, dėl valstybių narių suverenių, dėl valstybių narių pačių turimų teisių spręsti. Ir taip yra numatyta TNT reglamente. Mes taip pat turime ne, neefektyvę samplaiką tarp nacionalinių linijų ir tai įtakoja prastas tarp valstybinės jungtis ir nesukuria Europos Sąjungos, pakankamos ES pridėtinės vertės, kurią galėtų sukurti ES kofinansavimas. Ir kokios yra e, kokius pavyzdžius galėtume pateikti, tai yra nuo Müncheno iki Veronos e, kofinansuota, e, kofinansuotas ruožas. Ir kuo e, tai baigėsi, kad to, tame visame koridoriuje e, susidaro e, grūstys, ka, kamščiai. Ir e, buvo labai daug investuota į e, šitą ruožą. E, ir tarp 2020 metų tarp Istarijos ir e, Italijos buvo panaud, e, tuose ruožuose panaudota 58 milijonai e, eurų investicijų. Taip pat turime por, tarp Portugalijos ir Spanijos tiesiamą e, greitkelį. E, e, geležinkio liniją mes e, turime apie 36 milijonus e, eurų kofinansuojamos dalies iš Europos biudžeto numatyta ir 2017 metais matome, kad Portugalijoje tik prasidėjo darbai, o Ispanijos pusėje e, turėjome 6 km iki sienos pradėtus, pradėta, pradėtus darbus. Taigi tos sąsajos tarp šių dviejų valstybių nėra. Ir uh, valstybės narės, e, valstybių narių mes negalime įpareigoti e, nutiesti laiku savo e, pačių, pačių nacionalinius ruožus. Ir Europos komisija siūlo numatyti realistiškus ilgalaikius vystimo planus, kurie būtų įgyvendinami ir ypač ten, kur yra kertamos sienos pasienio ruožuose. Ir uh, Mes taip pat e, turėtume peržiūrėti ten T reglamentą ir e, turėtume e, e, su, nu, su, e, nu, nutiesti geležinkelius per pagrindinius e, e, e, koridorių tinklus. Ir valstybės narės turi turėti stipresnius įgyvendinimo, e, stipresnės įgyvendinimo priemonės, kad E, galima būtų įgyvendinti savo įsipareigojimus taip, kaip tai numato ten T reglamentas. Ir jeigu mes teisinę bazę patobulintume, tai manau, kad mūsų, mūsų plėtra eitų reikiamą linkme. Ir dabar, kaip mes e, pasiruošime e, kaip mes ruošiamės tam įgyvendinimui valst... E, mes nustatėme, kad e, valstybėse narėse yra labai prastas tikrųjų poreikių e, įgyve... įvertinimas. Ir dėl to net, neefektyviai yra panaudojamos priemonės ir dėja tai yra daroma daug dažniau, nei kad galima būtų pasakyti, jog tai yra nukrypimas nuo normos. Ir Ir e, maždaug penki, penkiuose iš dešimtų patikrintų e, ruožų yra e, randama netitikimų. Yra taip pat smarkiai viršyjamos išlaidos. Maždaug 25 milijonai eurų tuose patikrintuose dešimtyje ruožų buvo per, viršita. Ir tai e, e, tas perviršis pirmiausia kerta per nacionalinį biudžetą, ne per ES biudžetą. Taip pat nustatėme, kad e, greitųjų traukinių ruožų nukreip, nukreipimai nuo numatyto plano yra, kainuoja labai brangiai. Ir taip pat įvertinome, kad kad, e, kad tai kainuoja maždaug 25 milijonus eurų, eurų per kilometrą tuose audituosiuose linijuose. Ir Mes be abejo turime atsižvelgti ir į politinės vykstančias diskusijas aplinkui. Ir um, pamatome, kad vidutinis greidis, kurį mes galėjome pasiekti, uh, yra e, sumažė, e, pasiekia tik tai 45 procentus mūsų galimo maksimalaus pajėgumo. Tai yra e, tie greitieji traukiniai neišnaudoja savo aukščiausio potencialo ir o galėtų būti sutaupyti milijardai eurų. Uh, Jeigu mes tinkamai nustatytume poreikius, mes galėtume greitųjų traukinių potencialą išnaudoti geriau. Pavyzdžiui, nuo Venecijos iki e, Tresto tas ruožas, jeigu mes iš anksto tinkamai suplanuotume, vien ten mes galėtume sutaupyti 5,7 e, milijardus eurų investicijų. E, vien vien sumažinę maksimalų e, traukinių greitį 10 minučių. Ir reikėtų pa pagalvoti, galbūt nebūtinai mums reikia tokio aukšto greičio e, traukinių ruožų įvertinti poreikius. Taip pat e, komisija siūlo tinkamai įvertinti ES kofinansavimo poreikį. E, aukšto greitųjų traukinių tinklai turėtų būti e, strateginiai projektai, e, strateginis prioritetas. Ir galiausiai mes turėtume įvardinti kaip būtinybę pas, kaip pagrindinį prioritetą siekti įsipareigotų tikslų. Šitie projektai yra labai sudėtingi ir kainuoja labai daug. E, taip pat valstybės narės turi turėti vieno langelio principą, e, kad galima būtų e, efektyviau suvaldyti visus formalumus. Pasižiūrėkime į piliečių perspektyvą ir E, ką, ką, kokią pridėtinę naudą sukuria e, šitie projektai, pavyzdžiui, kelionių atžvilgių ar e, bilietų užsisakymų atžvilgių. Greitieji traukiniai padeda greičiau pasiekti tam tikras destinacijas, tačiau ne taip greitai kaip oro transportas. Ir mes esame nu, nustatę, kad tarp Milano ir Barcelonos uh, greitieji traukiniai tikrai būtų konkurencingi prieš oro transportą. Tačiau taip pat esame nustatę problemą su bilietų pirkimu ir taip pat duomenų surinkimas sąskaitų duomenų surinkimas dėl to mūs, mes esame pasiekę tinkamą standartą ir piliečiai situaciją šioje srityje yra patenkinti. Taip pat komisija palaiko e, vieno elektroninio e, bilieto sprendimą ir jis turėtų būti įvestas ir greitųjų traukinių e, srityje. Ir taip pat labai svarbus dalykas yra piliečių informavimas. Na ir prie paskutinės srities pereinu, tai yra e, tvarumo ir efektyvumo patikrinimas. E, mums labai svarbu sumažinti e, kaštus arba juos panaudoti efektyviau po to, kai projektai yra baigiami, kad to, tos infrastruktūros būtų išnaudojamos efektyviai. beveik 9 milijonai e, e, keleivių per metus pravažiuoja viena linija. Ir tiek turėtų pravažiuoti e, keleivių, tačiau dažnai e, tie klientų nepasiekiama. Tai reiškia, kad 2,7 milijardo eurų yra e, neefektyviai panaudoti investuojant į šitas linijas. Ir kai kuriuose srityse taip pat buvo pastatyta, kad 9 iš 14 patikrintų linijų nepakank, e, tai, tai yra nepakankama traukos zona, kad e, iš tiesų e, tai būtų tvari investicija. Tai reiškia, kad yra per daug padaryta investicijų, kurios nesukuria ekonominės vertės. Dabar dėl trūkstančio, tarpus, trūkstančios tarpusavio sąveikos tarp, tarp valstybinėse linijose. 2010 metais buvo 11 tūkstančių nacionalinių taisyklių priimta ne, nepriklausomai nepriklausomai nuo e, teisingumo teismo rekomendacijos e, turėti bendras taisyklės tarp valstybiniam transportui ir geležinkelio ir kelių e, srityje. Ir tai reiškia, kad Ispanijos, Prancūzijos, Italijos ir Austrijos turėtų būti greite, paprastesnės taisyklės. Ir mes galėtume atsisakyti daugelio taisyklių. Taip pat tikrai labai sunku yra naudoti geležinkelio e, paslaugas dėl to, kad ne visose valstybėse narėse yra laisvas prieimas prie e, rinkos. Ir taip pat yra tam tikros nevienodos e, konkurencinės sąlygos tarp skirtingų vežėjų. Tačiau ir tai, ir tai neparemta vartotojo principu, tai paremta naudojimosi bėgių kelių mokesčių. Ir Labai svarbu, kaip rekomenduoja komisija, užtikrinti vienodas konkurencinės sąlygas. Ir labai svarbu turėti nepriklausomą ir stiprų reglamentą. E, komisija rekomenduoja pašalinti visas kliūtis geležinkelio tarpusavio sąveikai ir numatyti tokias ES teisės, kurios taisyklės, kurios valstybės narės turi gyventi ES taisyklės, e, įvesti vieną e, naudojimuosi bėgių kelių mokestį ir visus e, vežėjus taip pat būtina stebėti. Dėkoju Jums už galimybę pasisakyti ir mielai atsakysiu Jūsų klausimus. Eh Dėkoju. Iš tiesų, Dabar žodis kolegoms, ponas Vandekamp. Dėkui, ponė pirmininkė, kalbėsiu olandiškai. Labai daug dalykų apžvelgėte. Pra, toliau olandiškai kalbėsiu. Gerbiamas pirmininkė, Kaip jau sakiau, Europos audito rūmai ir jų mm, ataskaitos yra labai e, svarbios. Gauname komisijos puikius pasiūlymus, o tada audito rūmai labai kritiškai į juos pažiūri. Ir audito rūmų darbas labai naudingas ir mum. Turiu septynis klausimus. Ten te koridoriai. Kiek aš suprantu, jie yra greitiesiems geležinkeliams ir apskritai tai yra greitojo transporto koridoriai. Bet dabar supratau, kad taip nėra. Išklausęs jūsų, o, ponė Heriks, susidariau įspūdį, kad nėra visiškai taip. Galbūt galėtumėt paaiškinti, kaip yra su tais TNT koridoriais. Toliau, nacionalinių institucijų dalyvavimas ten T koridoriai ne visuomet yra stebimi nacionalinių institucijų. Ir tas yra keistas, ne, keista, nes milijardus į tuos koridorius investuojame. Ir jei e, nacionalinės institucijos tam neskirs jokio dėmesio, kils problemų. Taip pat jūs, gerbiamas Heriks, sakėte, kad ne visuomet reikalingos tos greitosios linijos. Galima tiesiog tobulinti esamos, esamus geležinkelius ar esamas linijas. Nes dažnai tie uh, e, greitie geležinkeliai yra prestižinis projektas, tai vien dėl prestižo tikrai neturėtume švaistyti lėšų. Uh, Toliau kitas mano klausimas. Šiais laikais labai madinga visiems sudaryti galimybę pasisakyti, vystant įvairius projektus, bet tai gali užvilkinti jų įgyvendinimą. Tai kai kalbame apie piliečių įtaką, piliečių komentarus, piliečių dalyvavimą e, tose viešose konsultacijose, tai turime kažkaip struktūrizuoti tą jų dalyvavimą ar kažkaip netgi riboti, kaip nemėgčiau to žodžio. Ir čia kiniečiai daug greičiau sugeba uh, tas, tuos greituosius geležinkelius nutiesti ir paleisti. Dabar turime 11 tūkstančių nacionalinių teisės aktų, uh, ir, ir jų skaičius tikrai nemažėja, tai čia vėlgi noriu paklausti, ką veikia audito rūmai, kad to niekaip nesužiūri. Jei ką daro Europos geležinkelių agentūra, jie turėtų mm, rekomendacijas ir, ir gairias teikti Mm, Prancūzijos greitųjų traukinių rinkos atverimas. Prancūzija neatveria tos savo rinkos, o stengiasi neleisti kitiem dalyvauti. O ketvirtasis geležinkelio duomenų paketas tikrai kitokius tikslus turėjo. Dėkui toliau, ponia Jalas Sanders. Dėkui. Pirmininkė, dėkui gerbiamas audito rūmų atstovė. Labai malonu, kad galime šiandien apsvarstyti audito rūmų specialiąją ataskaitą, bet aš ne viskam pritariu. Jis yra Austrijos atstovas, ponas Heriks yra Austrijos atstovas audito rūmose ir mm, žinome, kad yra nusiteigęs labai kritiškai, bet daug kas yra pasikeitę po Paryžiaus susitarimo. Mes norime, mm, kad būtų transeuropinis geležinkelių tikslas, kuriuo naudotųsi ir keleiviai, ir būtų gabenami kroviniai. Nes jei tokio tinklo nebus, tai tada mm, sausumos kelių transportas bus labiau naudojamas ar lėktuvais bus gabenami kroviniai ir keleiviai, bet geležinkelių transportas yra efektyvesnis, daug geresnis, ta prasme, efektyvumo prasme, negu oro transportas. Ponas Heriks, ponė Heriks, jūs esate nusiteikęs prieš greituosius geležinkelius ir norėčiau štai ko paklausti, kai audito rūmai kalba. apie tą dviejopą mm, geležinkelio bėgių plotį, vėžę, dviejopo pločio vėžę. Tai ką jūs čia turite omeny, kai lyginat tą su um, automobilių transportu? Ir kalbate apie tai, kiek eurų galima staupyti per minutę. Ką jūs čia mm, tokius skaičiavimus pateikdami turite galvoje 11 tūkstančių taisyklių, 11 tūkstančių nacionalinių teisės aktų, kurie yra pertekliniai. Norėčiau paklausti, ar čia auditorumą atsižvelgia į ketvirtąjį geležinkelio duomenų paketą ir visą komisijos, parlamento ir tarybos darbą siekiant supaprastinimo, kad pagerėtų tarp valstybinio transporto situacija. Pone Ajuto. Dėkuoju E, vieną klausimą norėčiau užduoti ir keletą pastabų pasakyti. Aš atidžiai klausiausi jūsų, bet e, jūsų pristatymą šiek tiek pakirto jūsų pasakymas, kad ne visada yra būtina turėti greito ruožo atkarpą. E, kada kuriama greitojo geležinkelio linija, atrodytų, kad e, ankstesni sprendimai dabar turėtų būti peržiūrimi. Tarkime, jeigu tik tai 50 procentų numatytų keleivių keliauja tais greitaisiais traukiniais kai kuriuose linijose. Žinoma, E, daug kas priklauso nuo prognozavimo gebėjimų, bet sąnaudų ir naudos analizė yra būtina. Reikia realistiškai vertinti, ar tikrai piliečiai gaus aiškios naidos. E, sunku, sunku pateisinti ir pasakyti žmonėms, taip, čia milijardus kainavo, bet užtat jūs vieną minutę anksčiau atvykstate. Tai e, reikia klausti, ar iš tikrųjų reikia, reikia tiek daug išlaidų, kad vienintelė nauda būtų viena ar kita minutė. Tad e, aš ir norėčiau paklausti, ko, kokių yra atlikta studijų, kurios paremtų mūsų uh, mąstymą ir matymą ir uh, kaip galima būtų koreguoti tai, kas daroma su mūsų tinklais. Jūs atlikote vieną studiją, bet e, ar bus, yra kokiu nors kitų studijų. Aš atsimenu, kai e, judumo dokumentų paketą nagrinėjome, tai e, kalbėjome apie tuos naujus reikalavimus, kurie vis atsiranda. Ir kad Tai, e, Visą tai reikia turėti galvoj, kai e, daromos samatos ir gal kartais sugebėti koreguoti. Tai mano klausimas ir yra, ar pasimokysime ko nors iš tų atrastų trūkumų. Grazie Presidente. Anch'io una domanda e alcune considerazioni. Pone De Monte. Dėkui. Aš esu iš uh, Italijos e, šiaurės rytų, e, iš Venecijos regiono. E, ten labai daug yra dabar investuotojai greituosius geležinkelius. Bet viskas tose linijuose priklauso nuo to, kaip sklandžiai tie traukiniai juda E, ir e, jeigu atsiranda kažkur kliūtis, pavyzdžiui, kažkur, e, kaip šiuo atveju Venecijos regione, tai, tai neigiamai įtakoja ir visą patį tinklą. Taigi yra tam tikrų privalumų, bet atsiranda ir e, ta negatyvioji pusė, e, pavyzdžiui, kada trūksta kažkokių jungčių. E, kalbant, pavyzdžiui, apie oro transporto sąsajas, e, matome, kad jos e, dubliuoja tai, kas jau padaryta, kuriant greituosius geležinkelius. Ir tada tos dvi rūšys konkuruoja tarpusavyje. Ką, ką jūs manytumėte E, ir čia galbūt abstrakčiai mąstant noriu paklausti, ką Jūs galvotumėte apie aplinkosauginius privalumus. Galbūt e, mes e, būtent tuo pagrindu daugiau galėtume išleisti geležinkeliams, sumažindami automobilių naudojimą. Tokia galėtų būti pozityvioji pusė. Mm, o tai, kad sumažėjo keleivių, ehm, aišku, negatyvi tendencija, bet gali būti, kad tai krizės padarinys. Yra įvairiausių skirtingų e, veiksnių, ypač kai žiūrime į nacionalinį ar vietinį transportą. Dėkui, o dabar užbaigiant aš norėčiau savo keletą komentarų išsakyti. Pirmiausia, kalbant apie sistemų tarpusavio sąveiką ir tuos standartus. Manau, kad Europos geležinkelių agentūra yra, dirba. Bet e, turime, turime darbų kalendorių ir norėčiau keletą klausimų pateikti. Pirmiausia, galbūt jūs galėtume tiksliau pateikti tą situaciją dėl bendrų CO2 išmetimų. Ir yra tema, apie kurią auditorumai nekalba, kuri yra labai svarbi, tai yra amortizacija arba susidėvėjimas. Nes infrastruktūros susidėvėjimas vyksta per tam tikrą laiką. Ir kaip, per kiek laiko mm, atsiperka investicijos ir per kiek laiko gauname investicijų gražą. E, aišku, kad tas susidėvėjimas, susidėvėjimo laikas e, gali skirtis priklausomai nuo situacijos, nuo veikimo kaštų. Tai kaip jūs čia skaičiuojate situaciją ir kai kalbame apie investicijų atsipirkimą, ar kiekvienais metais yra, ar atsižvelgiate skaičiuodami e, investicijų atsiperkimą į nusidėvėjimą. Toliau yra greitųjų geležinkelių e, keliai, kurie, mm, tie greitieji geležinkeliai, kurie labai sėkmingi, pavyzdžiui, Talis, Eurostar. Tai yra ne tik komercinės sėkmės pavyzdžiai, bet ir mm, savo patrauklumo ir populiarumo piliečių tarpe pavyzdžiai. Ir kai kalbame apie tą didelį greitį, tai koks jūsų nuomonė būtų tas vidutinis didelis greitis? Ar kai kuriuose sektoriuose galima ne tik 200 km greitį viršyti, bet ir 300 km greitį viršyti? Ir vėlgi, kaip tai susijęs su e, sistemų nusidėvėjimu ir kaštais. Ir labai dėkui, kad mums pateikėte e, visą šią tokią kritinę informaciją. Iš tiesų yra dar ką gerinti. Ir kalbant apie tą bendrą tokių tinklų e, organizavimą ir, ir tarpusavio saveikumą, tai čia europinių mastų yra daug ką nuveikti iš Vokietijos, e, Prancūzijos, e, Londono. Tokia, e, tokiosios greitosios linijos vyksta, o Ispanija šiek tiek yra kaip ir auka visoje šitoj situacijoje, bet manau, kad mums pavyks ir Ispanijos problemas išspręsti. Klausimų daug. Taigi labai tikimės atsakymų. In der Tat, viele Fragen. Uždavėte labai daug klausimų ir aš tikiuosi, kad aš galėsiu juos atsakyti kiek tik tais um, įmanoma geriau. Ir be abejo, kai kurie iš jų yra skirti komisijai. Ir jeigu uh, aš gal, galėsiu, uh, na, mes visi kartu be, uh, dirbome. Uh, Tai... E, atsiprašau, įsikišo pirmininkas. Pirmiausia, galbūt suteikim žodį komisijos atstovui. Darf ich dann fortsetzen? Also... Gerai, e, dėkoju, pirmininkė. Taigi dabar dėl tų visų e, patikrintų linijų. E, jūs iškėlėte tas, tuos klausimus dėl to, kad nacionalinės institucijos nepriima ne ten koridorių patikrinimų, bet mes turime įsipareigojimų, susitarimus ir kartu su komisija e, valstybės narės turėjo kartu pasiekti aukštesnį praeinamumo potencialą, e, kad mes galėtume kažką pakeisti. Tai nereiškia, kad pakeisti visą e, koridorių, bet tik tais tai, kas yra numatyta ten reglamente ir Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonėje numatyta. Ir tai būtų nacionaliniai projektai, kuriuose turėjo geriau funkcionuoti e, greitųjų e, traukinių e, koridoriai. Ir kyla problemų su tuo, ką mes esame nusimatę darbo tvarkėje. Ir mes turėtume ten pasiekti lūžį kartu su valstybėmis narėmis ES lėšomis. Kalbant apie vykdomų projektų finansavimą, tai tai yra prestižo projektą. Ir, ir pavyzdžiui, tarp Venecijos ir e, Triesto esantis koridorius turi labai didelį e, potencialą. Ir šiuo atveju. E, e Jeigu mes e, galėtume e, dešimčia minučių e, sumažinti numatytą greitį, mes galėtume stupyti 570 milijonų eurų. Ir reikia atsižvelgti į tai, ar tam tikroje linijoje iš tikrųjų yra toks didžiulis poreikis užtikrinti tą didelį greitį. Ir turime nepadaryti klaidų. Uh, dėl projektų užvilkinimo ir piliečių e, teisių, na, aš nesu tinkamas adresatas, jūs turėtumėte čia kreiptis į nacionalinės valstybės, tačiau taip neigiamai į viską nežiūrėčiau. Be abejo, e, šis ekologiškas transportas tam tikrų laikų e, bus aptariamas klausimas, tačiau mes turime nepamiršti ir pozityvių aspektų, nes mes kalbame apie ekonomiškumą, apie daugelį kitų dalykų, pavyzdžiui, daugelio naštos numetimą. Ir taip Tačiau e, dėl, dėl šitų teisių reikia kalbėti atsižvelgiant į teisės viršenybės principą. Labai svarbus dalykas vieno langelio principas, netgi kai tai yra tarp valstybinė e, linija. Ir kaip jau sakiau, tai yra antras pagal dydį didžiausias projektas pasaulyje, tai yra ES projektas ir tai yra labai svarbus. Ir, tačiau negali būti taip, kad Italijoje vienaip vykdomas projektas, kitaip Austrijoje viską reikia harmonizuoti. Ir dėl paskutinio a, patikrinimo mes kalbame čia apie nacionalinės taisyklės, a, kai kurios turi užtikrinti tą suderinamumą, tačiau jį apsunkina. Dėl ketvirto esma paketo. E, Septint 87 dalyje e, yra e, paminėti šitie reikalavimai, kad e, valstybės narės turi atsižvelgti į dešimties metų atidėjimą ir į tai, kad yra tikrai didžiulė konkurencija ir kad šitie teisės aktai įsigalios 2030 metais. Ir kad e, šitie reikalavimai e, paketų yra taikomi operatoriams ir taip toliau. Nieko neliu komentuoti, tai yra tokie teisės e, aktų numatyti reikalavimai. Ir kai sakėte, kad visą tai gali turėti neigiamą poveikį, negaliu komentuoti. Mes mūsų pareiga yra atlikti dvigubą patikrinimą ir e, Nesvarbu, ar mes turime teigiamus ar neigiamas, teigiamas ar neigiamas ataskaitas iš nacionalinių institucijų, mes tiesiog turime patikrinti, kaip e, linijos yra nutiestos ir e, tokių, tik, tokių tikrinimų metu mes sutaupėme labai daug išteklių. Uh, jums susidaro neigiamas įspūdis, tačiau aš atmesiu šitą priekaištą, taip tikrai nėra. Pasižiūrėkite į mūsų e, ataskaitos apibendrinimo pirmąją, e, pirmąją pastraipą. E, aukšta, greitieji traukiniai yra saugus, ekologiški ir lankstus. Tai yra tinkama transporto priemonė, kuri užtikrina socio, socialinę ekonominę, socialinės ekonominės politikos įgyvendinimą. Už tai mes mes ir esame atsakingi. Aš esu atsakingas už visą ataskaitą, tame tarpe ir šitą pastraipą. Ir jeigu pasižiūrėtumėte, perverstumėte visą ataskaitą, pamatytumėte pabaigoje palyginimą ne tik tarp geležinkelio oro transporto, bet ir mes viską ten esame suskirstę pagal atskiras valstybės. Ir e, mes matome, kiek yra konkurencingas e, geležinkelių transportas tarp, pavyzdžiui, Madrido, Barcelonos ar Venecijos ir dar kažko. Tačiau jeigu mes e, paimtume visus keturis tarp e, valstybinius e, elementus, projektus, kuriuose kalbama apie Europos pridėtinę vertą, vertę, tai išeina iš už nacionalinių ribų. Ir mums yra sunku tą vertę nustatyti. Mes turime atskiras vietas, atskiras dalis, kurios nesusideda į vieną bendrą paveikslą. Ir galiu tik tais pa, pa, pateisinti, kodėl mes kritiškai dėl to atsiliepėme. Dėl 369 milijan, milijonų sutaupytų e, per minutę. Pažiūrėkime ketvirtą lentelę po 48 dalies tarp Štutgarto ir Müncheno. Uh, Tai buvo aukščiausias skaičius, mes davėme jums vidurkį 90 milijonų ir jeigu pasižiūrėtumėte į greitųjų traukinių ruožus, tai um, rasite išsame analizę ir pamatysite, kokių pranašumų galima pasiekti su šiais greitaisiais uh, trauk, uh, traukiniais. Svarbu būti skaidriems. Uh, tai yra santykiniai skaičiai. Uh, E, aš e, turiu e, nelabai aiškiai supratau jūsų klausimą, tai buvo kritiška pastaba, tačiau mes pastebėjome, kad kyla problema dėl to, jog sistemiškai nenaudojama um, rentabilumo analizė. Tai naudojame Vokietijoje po to, kai buvo priimta uh, priimtas sprendimas dėl Brėmeno projekto. Jie turėjo pakoreguoti kaštus ir tarifo dydį, taigi rentabilumo analizė yra privaloma. Ir dar kartą norėčiau uh, E, pabrėžti, kad mums reikia sprendimo pagrindo, ar, ar tai yra pateisinama, ar tai atsiperka ar ne. Ir mes turime atsižvelgti į e, tokias priemonės, kurios, pavyzdžiui, buvo pritaikytos Italijoje. Galbūt tai yra brangu, tačiau tai prisideda prie, e, pavyzdžiui, BVP. Ir tai padeda sukurti vertingą greitųjų traukinių tinklą. E, e, jūs klausėte ir aš norėčiau Jūs paminėti trečią lentelę. Aš nežinau apie e, kokius trūkumus galėtų sukurti kuriama infrastruktūra. Tačiau mes turėtume at, galbūt ir atnaujinti tam tikrą infrastruktūrą. Ir kai kuriais atvejais mums nepavyko pasiekti nustatytų tikslų. Taip pat turiu pasakyti, kad yra ir persidengusių ruožų. Mes turėjome pasižiūrėti įvairius duomenis, pavyzdžiui, Japonijos e, duomenis. Mes kalbame apie 9 milijonus e, piliečių, kurie e, galbūt gyva, gyvena konkrečioje vietovėje dėl krizės. Pateiksiu pavyzdį galbūt tam tikrų ruožų nebekeliauja 9 milijonai žmonių. Fukushimos regione e, daugybė milijonų žmonių keliavo geležinkeliais. Ir matome, kad e, tų dimensijų kaštus turi padengti mūsų pačių piliečiai. Ir svarbu, kad e, kaštai ir nauda nebūtų per daug atitrūkę vieni nuo kitų. Tad mes turime tiesiog nuspręsti, kaip mes pagrysime tai, jog mums reikia greitųjų traukinių, tačiau tai yra politiniai sprendimai. Mūsų užduotis yra įsitikinti, ar ekonomiškai tai yra e, rentabilu. Ir kaip, pavyzdžiui, Italijoje ar kaip Vokietijoje. Ir mes žinome, kad e, planavimo laikotarpis yra labai ilgas ir mums reikia atsižvelgti ir į tikslo tinkamumą. Tai negali būti tikslas savaime, tai turi pastarnauti piliečiams ir ekonomikai. Ir tos trys linijos, kurias mes dabar minėjo, e, patikriname ir kurias minėjome, e, tų per, pravažiuojančių piliečių yra tikrai daug mažiau nei 9 milijonai, gal kokie 2 ar 3. Ir ekonomiškai tai tikrai labai sudėtinga situacija. Ir nelengva buvo tai apskaičiuoti. Ir pirmininkė, e, taip pat kalbėjote apie tarpusavio sąveiką ir kalbant apie automatizaciją, turiu jūs nuvilti, e, ekonominis patikrinimas e, yra susijęs tik tais su linijomis. Pavyzdžiui, prieš, e, prieš metus mes tikrinome oro uostus ir mes paėmė tam tikrą imti, tam tikrą regioną ir analizavome su standartu ir uh, Mes įvertiname ir amortizaciją, ir nusidėvėjimą. E, o iš pozityvios pusė, pusės žiūrint, Eurostaras, paimkime Eurostarą, žinome, kad e, ten patiriamos problemos, ypač pradžioje buvo. Labai gerai, kad situacija smarkiai pasikeitė, tačiau tuo pačiu metu mes E, minime e, Madridą, Barceloną, Strasbūrą, Paryžių e, ir sėkmingus projektus ir turime gerų skaičių ir žinome, kad tos linijos labai naudojamos, nesileidžiant į detalės. Tačiau manau, kad svarbu pasakyti, jog yra tokių projektų problemiškų ir reikia žinoti, kokios sąlygos turi būti nustatytos šiems sėkmingiems projektams. O kai yra neigiamos, neigiami rezultatai, tai todėl, kad buvo netlikta rentabilumo analizė arba e, potencialių e, keleivių skaičiai nėra pakankamai e, dideli, nėra vietinių stočių. Taigi mes matome, kad kartais būna tų stočių ir per daug. Ir kiekviena stotis sulėtina vidutinį greitį. Taigi mes e, turime e, E, išlaikyti pusiausvyrą ir tarp greitesnės jungties ir piliečių poreikių, kad e, traukinių stotis būtų kiek įmanoma arčiau. Ir tai nebūtinai prisideda prie teigiamo rezultato. Taigi, ponios ir ponai, penktas priedas Ten yra pristatytos visos linijos su teigiamais poveikiais ir matome visus ramščius e, ir e, koks yra tikras greitis ir didžiausias ir, maksim, ir, ir trum, mažiausias greitis. Ir yra aišku, kad e, per 300 tą vidurkį negali pasiekti, nes kažkur lėtėja, kažkur greitėja traukinys, tačiau mes turime standartus ir pagal, mes turime, turime linijas, kuriuose mes pasiekime 70-80 procentų e, maksimalaus greičio. Ir tai e, be abejo e, jeigu mes matome, kad tam tikrą ruožą pastatyti yra brangu, reikia galvoti apie alternatyvas. Dėkuoju. E, labas vakaras, ponės ir ponai. Iš tikrųjų, mes e, vykdėme nemažai tyrimų e, tiek oro uostų, tiek jūrų uostų srityje ir kitur. Na, bet prieš pradėdamas pasisakymą noriu oficialiai padėkoti komisijai už puikų bendradarbiavimą. Tai galėjo, leido mums profesionaliai atlikti auditą. E, skaidriai, iš abiejų pusių nebuvo jokių surprizų. Kitas dalykas, e, reiktų e, taip pat labai aiškiai pasakyti, kaip ponas Heriks jau paminėjo, kad mes pradėjome savo auditą nuo teigiamos žinios. Gaila, kad komunikacijos politikoje kartais ta teigiama žinia prarandama. Todėl reikėtų ją labiau akcentuoti, gal dėl to mes nuo jos ir pradedame. Aš e, kvieščiau ataskaitą e, paskaityti e, smulkmeniškai, nes dažnai smulkmenuose viskas ir slepiasi. Kitas dalykas, iki pat pabaigos su komisija mums labai gerai pavyko bendradarbiauti, nes jie iš karto atsižvelgė į mūsų rekomendacijas ir atspindėjo tai busimuosiuose teisės aktuose. Jie jau rengia du pasiūlymus, e, e, tai ką mes vadiname sisteminimo pasiūlymus, e, kuriuose iš karto atsižvelgia į mūsų rekomendacijas. Tad, kalbant apie veiklos geresnį tobulinimą, tai yra labai svarbu. Dabar dėl kai kurių užvedančių klausimų. Ar būtent e, koridoriai e, nėra saistantys valstybėms narėms? Žinoma, atsakymas taip. E, niekas neverčia jų prašyti pinigų iš Briuselio, o jeigu jie taip daro, tai jie tada turėtų ir pasidalinti tai, ką vadiname nacionaliniu suverenetu. Žinoma, tarybos lygio apie tai diskutavome, uždavėme uh, provokacinį klausimą, ar tai planas ar, ar politinis e, tikslas. Tad jeigu tai yra planas, tai jis turi taip ir būti įgyvendinamas. Kitaip sakant, kad iki 30 metų greitojo geležinkelio tinklas turėtų patrigubėti, o dabar matome aišku ženklus, kad taip neįvyks. Tai pirmoje rekomendacijoje ir sakome, kad mūsų planai turi būti realistiški. Kitaip sakant, reikia tą planą koreguoti. Reikia taip pat ir komisijai e, suteikti daugiau galių, kad e, tie planai galėtų būti realistiški. Toliau, ar turėtų e, egzistuoti kažkokia kinietiška procedūra paskatinti viską? Ne, aš sakyčiau, kad paprasčiausiai reiktų pagerinti dabartinę situaciją, e, nes atsiranda galimybių blokuoti procedūras E, vadinasi, reikia sumažinti tų procedūrų e, laiką ir e, taip pat teikiame vieno langelio principo pasiūlymą, tai leis taip pat susisteminti visą darbą. Aš nežinau, dėl 2011 metų, kai kalbame apie 11 tūkstančių, bet 18 metais tikrai taip yra. Ar Europos geležinkelio agentūra atlieka savo darbą, tai taip, atlieka, bet galbūt nepakankamai sparčiai. E, galbūt e, tai yra sudėtingo proceso dalis, tai užtrunka, ar jie ką nors veikia, taip, iš tikrųjų taip, mes su jais e, kalbėjomės, klausėme, konsultavomės jų, taigi pažanga vyksta, bet pažanga vyksta labai lietai. Tai e, mūsų siūlymas būtų jiems veikti truputėlį sparčiau. Dabar e, dėl Prancūzijos greitojo geležinkelio rinkos atvėrimo. E, matau Prancūzijoje tam tikrų pokyčių. Po to, kai ponas Makronas atėjo prezidentauti, jis jau iš tikrųjų šitą yra nuveikęs. Tarp kitko ir dėl to, kad nacionaliniai audito rūmai E, pateikė savo ataskaitą apie didžiulę skolą, kuri susikaupė ir su kuria reikia dorotis kažkaip. Žinoma, da, tas procesas užtrunka, daug laiko reikia, reikia kažką daryti, bet kol kas e, dideliam greičiui mes ir labai didelės sumas išleidžiame. Kalbant apie e, e, audito rūmų ataskaitą apie Austriją. Tiesą sakant, aš apie tai nesugirdėjęs. Taip, mes buvome nusiuntę į Austriją komandas auditorių, aš pats esu auditorius. Siuntėme žmonės į e, Vokietiją, į Italiją ir aš e, tada surinku visą informaciją iš tų komandų. Tai dėl tos Austrijos ataskaitos, tiesą sakant, aš daug nežinau, bet aš puikiai įsivaizduoju, kokią metodiką mes taikome. Taigi turėjome e, aiškių įrodymų, kad e, pradedant Vokietiją jokio planavimo nėra. E, jie bando investuoti į šiaurės ašį, tuo tarpu, kai Austrai jau e, pradėjo statyti atšaką į Italiją, į pietų ašį investuoja, taigi nėra koordinavimo, nėra savalaikio įgyvendinimo iš abiejų pusių. E, panašiai e, galima pasakyti apie Portugaliją, nes portugalai turi savo atveją, e, jie greitaigių geležinkelio linijų ne, nepradėjo statyti, bent jau kol baigėsi auditas. Pasakyta taip pat apie Baskiją, Prancūziją, Ispaniją ten stato liniją, Prancūzija e, to nedaro, nors yra Bordo taks linija ir jos statybos. Taigi e, eina kalba, kad nėra greitai geležinkelio tinklo kaip tokio. E, Ispanijos e, geležinkelių tinklas. Ar ką nors negatyvaus galime pasakyti? Ne, ketvirtame priedė mes kaip tik ir sakome, kad e, ES bendrasis finansavimas vienam gyventojui yra daug didesnis negu vidutiniškai ES, bet tai ir suprantama, nes Ispanija pradeda visiškai naują tinklą kurti. Bet čia e, nieko ypatingo, kadangi viskas yra e, saliginai nauja, tad nereikėtų obolių ir e, apelsinų lyginti tarpusavyje. Kalbant apie e, sąnaudas e, ten, kur trūksta sąsajų, mes irgi atlikome savo studiją ir pasitikrinome ir 23 išnašoj mes e, cituojame studiją, kuri buvo atlikta 15 metais, kuri buvo pavadinta TNT projektų neužbaigimo sąnaudos ir kaštai. Kuo labiau mes e, atidedame ir vilkiname tinklo e, užbaigimą, tuo labiau kyla to tinklo kaina yra tinkle e, kai kurios dalys, atkarpas, kur valstybei nariai galbūt nėra ekonomiškai labai svarbu pastatyti. Nacionaliniu mastu ekonominio efekto e, galbūt tai didelio neduoda, bet pačiam tinklui tai labai svarbus ekonominis efektas. Taigi studija, kurią minime 23 išnašoj, e, yra svarbi. Aplinkosauginiai aspektai čia 17 išnašoj kalbame, e, mes sakome, kad geležinkeliai aplinkosinių prasme yra daug labiau E, parankus aplinkai. Dabar dėl kitų dalykų mes bandėme tam tikrus indikacinius rodiklius numatyti Paryžiaus, Briuselio, Amsterdamo linijoje. E, iš Paryžiaus ir Paryžio, e, Briuselio linijos gavome e, skaičius, e, bet ne kitai atkarpai. Žinome, kad kai kur kažkas pasiteisino, kai kur ne. Savo ataskaitą mes visų pirma sakome, kad visų pirma, kai kurioms linijoms išleidžiame baisiai daug pinigų. Antra, mes ne visada galime labai aiškiai konstatuoti, kad tai e, geras, apgalvotas sprendimas. Įgyventinimui dažnai trūksta rentabilumo ir paskutinis dalykas, kurį reiktų vis tik akcentuoti, yra štai koksai E, ne tik tai apie infrastruktūros neveiksmingumą turime gal, turėti galvoje, bet ir paslaugų neveiksmingumą, ekonominį neveiksmingumą. E, taip, kai kurios e, linijos atviros konkurencijai, kaip Italijoje, daugiau traukinių, daugiau paslaugų, geresnės kainos keleiviams, tuo tarpu kitose valstybėse to nema, nematome. Ir tikrai gaila, nes mes investuojame į tas šalis. Dėkoju ir uh, užbaigiant mūsų diskusiją sutiksiu žodį komisijos atstovui. Dėkui, ponė pirmininkė, ponas Henriks, pona Tun, ponios ir ponai. Komisija palankiai žiūri į auditorumo ataskaitą ir į rekomendacijas mes pritarėme audito rūmų tikslam užtikrinti, kad a, mokesčių mokėtojų pinigai būtų tinkamai leidžiami ir čia reikia įsigilinti visk, visą ataskaitą, ne tik į pagrindinius, pagrindinių jos skyrių pavadinimus. TNT reglamentas nustato ilgalaikę strategiją, aiškiai yra nustatyti pagrindinių ir visapimančių prioritet, tinklų prioritetai. Ir komisija su šiais teisės aktais siūlo ir visiškai naują valdymo sistemą, kuriai pritarė ir parlamentas. Tai yra e, keturi pagrindiniai koridoriai ir numatyti europiniai koordinatoriai, kurie skatins visų numatytų tikslų įgyvendinimą. Komisija yra numačiusi priemonių mm, teis, auditorumų rekomendacijoms įgyvendinti. Smart išmanaus TNT pasiūlymas iš tiesų paspartins tiek greitųjų geležinkelių tinklo, tinklo tiek TNT tinklo užbaigimus. Ir Europos komisija iš tiesų reaguoja į audito rūmų rekomendacijas. Dabar keletas klausimų, kurių čia buvo pateikta. Mes manom, kad mm, tris kart padidinti greituosius geležinkelius yra įmanoma, bet tam reikia laiko. Jei pažiūrėtume, kas padaryta iki 11, tai pamatytume, kad mūsų tikslai iki 30 yra įgyvendinami, bet tai reikia, kad visos suinteresuotosios pusės bendradarbiautų. Ir ne visose e, e greitųjų geležinkelių juostose turėtų traukiniai važiuoti daugiau kaip 300 km per valandą. 200 ir daugiau km per valandą irgi yra pakankamai, e, pakankamas greitis, pavyzdžiui, Nu, čia paminėtume Rail Baltica ar Lenkijos greitosius geležinkelius, kurie važiuoja 250 km per valandą. Mes taip pat uh, uh, remdamės ir ketvirtuoju geležinkelio domen, teisės aktų rinkeliu, rinkiniu siekiame, kad e, tuos 10 tūkstančių nacionalinių taisyklių ir reikalavimų uh, būtų panaikinti iki 20 metų. Buvo taip pat šiandien komentuojami ir konkretūs tarp valstybiniai projektai. Ordesuno ar e, e, tikslas tarp Paryžiaus, Amsterdamo, Briuselio ir Kielno. Tai šis e, greitųjų geležinkelių ruožas buvo patiktas kaip m, sėkmės istorija. tie tarpvalstybiniai tinklai mm, visuomet yra reikalaujantis daug pastangų. Brenner tinklas iki 26 metų e, turėtų būti užbaigtas ir atitinkami prieigos keliai. E, taip pat per Alpes bus reikalingas atitinkamas kelias, kad užtikrintume tinkamą e, tinklų tarpusavio saveikumą. Ir kalbant apie Ispanijos tinklus, tai čia e, su trim gretimom valstybėm narėm vyksta glaudus bendradarbiavimas, kad iš tiesų ne, ne viena valstybė narė, o visos trys atitinkamai tiestų reikalingą kelių infrastruktūrą. Ir mes tikimės, kad pasiūlymas dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės 2 ir, ir visi kiti atitinkami komisijos pasiūlymai pasieks apčiopiamų rezultatų. Dėkui, sako pirmininkas ir man belieka tik e, padėkoti mūsų svečiams. Jau baigta, bet ponas Vandenkamp dar turi e, komentarą. Dėkui, pirmininkė. Aš iš tiesų pono mm, Reuters komisijos atstovo optimizmą vertinu, bet tikrai ne optimistiškai žiūriu į Vokietiją, į Bavariją. Niekas nevyksta tenai su ponu Krameriu ir e, kitais komiteto nariais apsilankėme ten ir Austrijos Italijos pusė Mm. pamatėm, ką daro Austrijos Italijos pusė. Rosenheimas. Ten tikrai niekas nevyksta. Ir ponė Reuterį, toks Brennerio tunelio vertinimas būtų iš mano pusės. Pirmininkas. Manau, kad baigėme diskusijas, nes mūsų svečiai ir taip uh, m, mm, turėjo galimybės e, daug daugiau laiko gauti, negu kad buvo numatyta, bet noriu pasakyti, kad ši statybo aikštelė yra viena didžiausių dabar ir turim užtikrinti tai, kad tie tarpvalstybiniai projektai vyktų nuosekliai ir sklandžiai ir aišku tikrai grįšime prie tų temų. Ir manau, kad e, tą temą taip pat ir audito rūmai pateiks savo nuomonę. Visi nori greitųjų geležinkelių linijų, bet ne viskas taip lengvai pasidaro. Dažnai yra problemų. Alors, nous, a, nous allons maintenant parler euh, de, du call de l'appel à proposition pour le mécanisme. O dabar, gerbiami kolegos, kalbėsime apie kvietimą teikti paraiškas Europos infrastruktūros tinklų priemonės srityje. Ir dabar norėčiau suteikti žodį mūsų komiteto nariui, kuris už tai atsakingas. C'est à vous que je laisse la parole. Tai pristatykite dabar e, situaciją. Komisijos atstovas pristatys situaciją, o po to e, komiteto nariai galės pateikti klausimų. Dėkui, ponė pirmininkė, už galimybę pristatyti dabar mum kvietimą teikti pasiūlymus pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Turime skaidrių tai, ką galiu pasakyti. Antro kvietimo tų mišrių projektų e, rezultatai 17 metais Cezaris vadinosi tas kvietimas pateikti pasiūlymus, jis jau pasibaigė ir šiek tiek pristatysiu 18 metų kvietimą, taip pat 19 metų kvietimą ir mm, aptarsiu Europos infrastruktūros mm, tinklų biudžetą, SEF biudžetą. Tai dabar pirmiausia, kaip tas tie mišrus projektai veikia, blending taip vadinamas, kai parenkami mm, dalyviai ir pasirašomos, pasirašomi dokumentai 12 mėnesių praeina iki tų finansinių nuostatų tvirtinimo. Tai yra e, projektų dalyviai e, gauna patikinimą, kad gaus finansavimą ir gali imtis įgyvendinti projektą. Ir tada agentūra tą iš ankstinio finans, pradeda vykdyti INEA, pradeda vykdyti iš ankstinį finansavimą. Ir mes turime jau pirmąjį kvietimą 39 projektai už 1 milijardą. Ir jau yra viskas pasirašyta, o du projektai jau yra ir finansinius dalykus, finansinį etapą pasiekia. Toliau kalbant apie tą blendingą, tai čia tai siejasi su antruoju mobilumo paketu, nes jame numatytas veiksmų planas alternatyviam, mm, alternatyviam kūro šaltiniam ir finansavimas čia numatė, kad e, tas kvietimas teikti pasiūlymus bus išplėstas ir papildant 350 milijonų eurų e, skirtų inovacijoms ir alternatyviam kūrui, plus 115 milijonų eurų lankstumui užtikrinti ir dalyvių iš tiesų daug daugiau prašymų, tinkami finansuoti prašymai siekia milijardą ir mes sumažinome visą sumą maždaug iki 600 milijonų, kai viskas pagrista yra 350 milijonų, 20 procentų lankstumas ir mes atrinkome projektus už 404,8 milijonus eurų. Ir tai atitinka investicijų lygį siekianti 1 milijardą, 1,8 milijardą. Tai kaip mes atrinkome tuos projektus, kaip jau sakiau, pagrindinis tikslas e, to antro kvietimo etapo buvo mm, taip pat ir įgyvendinti alternatyvaus kūro rūšių veiksmų planą ir tuo rėmėsi mūsų e, atrinkimas iš 35 projektų, kurie buvo atrinkti, 26 yra skilti alternatyviems kūro šaltiniams, ir 23 projektai inovacijų sryčiai. Ir mm, tokius principus taikėm ir kitiems sektoriam. Pavyzdžiui, yra du projektai jūros greitkelių srityje, irgi susijęs su alternatyvių kūrų, tai LNG, suskisintos dujos ir CNG. Ir taip pat turim vieną e, jūrų, porto, e, jūrų uosto projektą, kur yra suskistintų dujų terminalas. Taigi tai yra susiję su alternatyviu kūru, bet to yra taip vadinamų klasikinių projektų. Ir tai yra projektai susijęs su vandens keliais. geriausia pailiustruoti, kaip viskas vyksta, tai tiesiog paimti keletą projektų. Tie projektai visi yra brošiūroje, kurią gavote, jinai taip pat yra internete, visa tai yra vieša. Pirmasis pavyzdys tai e, su, suskistintos dujos ir elektra suskirtintomis dujomis ir elektra. Tai yra atitinkami, atitinkamos krovimo stotelės ir apsirūpinimo suskistintomis dujomis stotelėmis, stotelės tiek autobusams, tiek automobiliams keturiuose e, koridoriuose. Tai yra toksai integruotas projektas ir jis neapsiriboja tik vienu sprendimų, bet siūlo įvairius integruotus sprendimus, naudojant alternatyvų kūrą. E, keturios valstybės narės dalyvauja šiame projekte 12 milijonų eurų. Kitas pavyzdys būtų suskistinto dujų naudojimas jūros sektoriuje, nes e, daug tokių yra projektų, suskistintų dujų naudojimas jūros sektoriuje, kai kalbame apie vidutinio ir mm, trumpo, mm, vidutinius ir trumpus atstumus, tai suskistintų dujų naudojimas leistų gerokai sumažinti taršą. Ir čia kalbame apie specifinę įrangą skirtą jūrų transportui ir yra speciali stotelė e, pagal tą projektą, e, kur galima pasipildyti e, kūrų E, ne tik laivams, bet ir kelių transportui. Taigi tokių, tokių projektų yra nemažai. 11 milijonų eurų. Taip pat yra ir vandenilio projektai. Per pirmąjį mūsų tą blendingo kvietimą tokie projektai. Tai čia vandenilis naudojamas ne miestuose, e, e, naudojamas miestuose. Trys miestai e, taip pat pasikrovimo ar pasipildymo stotelės autobusam, kurie varomi vandeniliu. Čia investicijos yra didesnės 40 milijonų eurų, o bendros investicijos siekia praktiškai pusę milijardo eurų. Ir toliau kitas pavyzdys būtų e, tolimų atstumų transportas gabenantis prekes, e, irgi naudojant suskistintas dujas. Tai labai inovatyvus projektas, nes čia siūloma ne tik turėti tas mm, suskistintų dujų stoteles, apsirūpinimo tomis dujomis stoteles, bet ir e, leasingą sunkvežimėm gabenantėm tokias prekes. Ir aišku, tokie sunkvežimiai, mm, jų kaštai, jų, jų kaina yra didesnė ir ta likutinė vertė, mm, Ir čia e, siūloma, kad vartotojai tiesiog išperkamąją nuomą išsinomotų tą sunkvežimį. Ir čia kalbame apie projektą, kurio, kuriame dalyvauja šešios valstybės narės ir kelių transporto ekonominiai ekonominės veiklos subjektai 25 milijonai eurų iš CEF fondo, o bendros investicijos 127 milijonai eurų. Dar keletą žodžių pasakysiu apie Cezario kvietimą teikti pasiūlymus. Čia mūsų 290 milijonų eurų numatytas finansavimas yra ir esame jau gavę pasiūlymų būtent tokiam mm, biudžetui, tokiai biudžeto sumai, kurią esame numatę. Ir čia pirmenybę suteikėme tiem projektam, mm, kuriuos mm, kaip ir išrinko Cesar Deployment Manager. Taigi tai yra Cezario tie vadinami projektai. Dabar dar keletas žodžių apie mūsų 18 metų kvietimą teikti pasiūlymus. Tai čia e, tas kvietimas dar e, tebe vyksta. Jis šiais metais buvo paskelbtas. 450 milijonų eurų yra bendra suma. E, galutinė data iki kurios galima teikti pasiūlymus, yra 24 spalio ir šis kvietimas yra suderintas, sinchronizuotas su trečiuoju mobilumo paketu, su jo pristatymu ir susijęs su skaitmeninimu, kelių sauga ir saugumu ir daugiamodališkumu. Ir čia mes pabandėme e, sinchronizuoti tą kvietimą su kvietimu dėl SEF telekomo, kalbant apie kibernetinį saugumą. Nes e, skaitmeninimas transporte ir kibernetinis saugumas yra labai glaudžiai susiję. Ir mes norime būtent e, čia neužmiršti to kibernetinio saugumo ir CEF telekomunikacijos aspekto. Ir galiausia mūsų paskait, paskutinis kvietimas 19 metais. Kaip žinote, tvirtinant dabartinį Europos infrastruktūros tinklų priemonės reglamentą, SEF reglamentą, mes norėjome, kad dalis lėšų būtų skirta tam visuotiniam tinklui, globaliam tinklui, ypač kai kalbame apie to visuotinio tinklo tarp valstybinę dalį. Ir čia atitinkamas kiekis investicijų yra numatytas. Ir dėl to 19 metų kvietimas tą ir numato. Čia kalbame apie tą likusią lėšų sumą. Ir čia kalbame apie dvi sudėdamasias dalis. Tai yra to globalaus tinklo tarp valstybinis aspektas ir čia dar įtraukiame ir to globalaus tinklo jūrinius uostus, kad ne tik apimtume sausumos, bet ir jūros, jūros uostus, kad būtų galima teikti atitinkamus pasiūlymus. Ir antras rytis, kuriai skiriame šiek tiek mažiau lėšų, bet jinai yra labai svarbi, tai yra su geležinkeliais susijęs triukšmas. 35 milijonai eurų. Mes jau esame atitinkamos projektus finansavę. Čia mes norime imtis veiksmų. 2019-2022 metais, kad galėtume padengti didesnę dalį geležinkelių mm, kad turėtume krovinių koridorius geležinkeliais, kuriuose triukšmas būtų mažesnis. Ir čia yra tam tikrų naujovių valdymo srityje. Pirmą kartą kalbame apie tas vadinamas unit contributions, nes dalyviams nereikia pateisinti kaštų, tik nurodyti, kiek vagonų E, tai apims ir e, tada bus tikrinama, kad tie vagonai būtų, turėtų visą tinkamą įrangą. Ir tuo būdu e, naudos gavėjams tai yra daug paprasčiau ir manome ateityje tą metodiką išplėsti ir į kitus sektorius. Ir čia mes dabar Mm, kalbant apie Europos infrastruktūros e, tinklų priemonę ir transportą e, ir naudojama biudžetą. Tai kaip minėjau, dabar vyksta dar kvietimas 18 metam ir 19 metam bus. Tai esame numatę atitinkamą finansavimą įvairioms darbų programoms. 95 lėšų procentai jau yra paskirstyti naudos gavėjams. Ir tai sudaro, kaip jau minėjau, CEF biudžeto 95 procentus. Taip pat mes dirbame tų kasmetinių išmokų pagrindų. Ne visą iškart sumą skiriame, o žiūrime, kokia pažanga kasmet yra daroma ir atitinkamai kasmetinis finansavimas yra skiriamas. Tai tie biudžeto įsipareigojimai yra 45 procentai, o mokėjimai yra 20 procentų. Taigi, užbaigdamas galiu pasakyti, kad mes turėsime galimybių, kaip jau buvo sakyta, tuo pačiu laikotarpiu dar e, skelbti ir kitus kvietimus, e, kuriuos bus galima vykdyti e, remiantis tokiu principu arba panaudoji lėšas, arba jas prarandi. Use it or lose it. Nes taip mes optimizuosime, taip geriau panaudosime CEF lėšas. Dėkui, o dabar noriu suteikti žodį mūsų komiteto nariams, ponas Vandenkam. Dėkuoju, pirmininkė. Gal galite vėl ekrane parodyti 2018 metų skaidrę, kur buvo rodomi pasiūlymai teikti paraiškas 2018 metais. Aš e, nesu tikras, ar buvo ten įtrauktas e, vienas iš paprastin, paprastų projektų. Ja, danku. Dėkoju. Maar mijn vraag is, um, ik... Noriu užduoti klausimą. Tai yra mano pirmas klausimas. Aš suprantu, kad tai buvo tik skaitmenizacija, tai buvo e, kelių saugumas ir e, įvairių e, rūšių transporto priemonės. Tai nebuvo kiti projektai ir jie ir, ir jie turėjo patekti į vieną iš šitų pavadinimų. Paskutinėje skaidrėje, kada prasideda tas arba panaudok, arba prarask lėšas, tai yra reprogramavimo procedūra. Mhm Kaip aš suprantu, mes kalbame tik apie 20 procentų CEF transporto iš, um, tai yra to uh, ATIP, EITP uh, transporto uh, buvo panaudota. Tai kada pradedama prarasti, kada prasideda, pradedame taikyti tą principą arba panaudok lėšas arba prarasi jas. Yes ar nuo 2018 ar kito laiko tarp. Aš suprantu, kad buvo uh, du e, kvietimai teikti paraiškas. Vienas uh, vienai sumai, kitas kitai. Aš galvau, kad buvo tik vienas toks kvietimas, ar tai ir jis buvo milijardui eurų vertės. Aš kažką galbūt praleidau, ar nebuvo, ar, ar buvo vienas, ar buvo du projektai. Ir dar kartą ačiū už pristatymą. Prašoma, ją pastanda. Norėčiau e, pasitikslinti, ar teisingai suprantu kai kuriuos čia minėtus projektus. Kai kurie iš jų yra pavadinti Šiaurės jūros ir taip toliau. Ir kai kurie iš jų yra susijęs su Ispanija, aš taip galvoju, bet taip nėra. Ir kai kurie iš jų yra susijęs su šiaurės koridoriais, pavyzdžiui, Londonas, Kopenhaga, Ryga. Atrodo, kad situacija prieštarauja viena informacija prieštaringa. Ir yra daug projektų, jeigu aš teisingai suprantu, kur sumoki už daug automobilių, autobusų, pavyzdžiui, Paryžiuje. Tai ką mes e, finansuojame, ar transporto priemonių įsigijimą, autobusų, sunkvežimių? Norėčiau, kad patikslintumėt, nes kai kuriais atvejais atrodo, kad galbūt tai nebuvo gerai paaiškinta, kas galėtų būti naudos gavėjai. Atrodo, kad e, galima būtų nusipirkti e, visą autobusų ar automobilių parką ir mes galėtume labai greitai pagerinti, sumažinti taršą kaimo vietovėse, miesto vietovėse. Pone Demonte. Aš čia vartau tą brošiūrą, kad atsakyčiau Vinesai, bet Ispanijoje vyksta labai daug projektų regioninių mastų. Barceloną matau, Puerto Centro, vėl Barcelona ir taip toliau. Tai tikrai visi tie projektai yra Ispanijoje, pietuose, ne kažkur kitur. Bet nepradėkim čia dabar diskusijų. Galbūt mūsų svečias atsakytų į pateiktus klausimus. Dėkui už klausimus. Kalbant apie 18 metų kvietimą teikti pasiūlymus, kadangi jau baigėsi mūsų biudžetas, mes negalim to bendro kvietimo teikti. Tai laikėmės kitokio metodo, tada apsiribojom atskirom temom ir turime tematinį kvietimą skaitmenimas, kelių sauga ir daugiamodalumas. Tai tokio bendro kvietimo nebuvo. O kalbant apie use it or lose it principą, arba panaudok pinigus, arba juos prarasi, tai nereiškia, kad tas principas kažkokią dieną pradeda būti taikomas visiems projektam. Ne, tas principas taikomas konkretiem projektam priklausomai nuo e, jų finansavimo sutarties sudarimo. Ir tam tikrais atvejais, nes finansavimas turi baigtis šiemet gruodį, tam tikrais atvejais mes numatėme projekto pratesimą. Bet yra tokių projektų, kurie dar nėra net pradėti ir net jeigu bus pratesta jų vykdymo data, vis tiek jie nepavyks. Tai todėl mes sakome, kad viskas jūsų laikas praėjo, jūs neišnaudojote ir ta suma, kuri buvo finansavimo susitarime, grįžta E, komisijai ir mes tada galim iš naujo e, tą sumą naudoti, skelbdami kitus kvietimus. Bet aišku, mums reikia turėti kritinę masę. Ir užtat mes tokiom partijom viską analizuojam, kai kalbame apie finansavimo susitarimus. Dabar turime tokią finansavimo susitarimų partiją, kuri tas finansavimas iki kitų metų vasario, e, pavasario galios, po to yra e, finansavimo susitarimai, kurie baigsis 20 arba 21 metais, šią 19 metų pradžioje turėsime peržiūrėti tos susitarimus, kad galėtume atitinkamai juos pakeisti. Nes tada, jei tie projektai nebus vykdomi, tai galėsime susigražinti tas lėšas iki kito skelbimo, iki kito kvietimo teikti pasiūlymus. Nes kvietimas teikti pasiūlymus yra vienas dalykas, bet reikia numatyti ir pakankamą laiką projektam įgyvendinti. Ir čia mes turim tuos projektus užbaigti 23 metais. Taigi tas kvietimas, norint, kad projektas iš tiesų įvyktų, negali vykti per vėlai. Taigi tas e, kvietimas teikti pasiūlymus paskutinysis bus 20 metais ir tada turėsim tuos 19 metų finansavimo sustarimus keisti. O kalbant apie tą mobilų turtą, tą judamą turtą, autobusai ir transporto priemonės ir taip toliau, tai mes nefinansuojam jų įsigijimo. Į daugelį projektų įeina autobusų, parkai ir taip toliau, bet ką mes finansuojame, uh, tai tą skirtumą tarp dizelinio autobuso ir suskystintomis dujomis ar vandeniliu varomo autobuso. Tai būtent tą skirtumą mes tik finansuojame. Tas yra mūsų kaštų pagrindas ir to skirtumo tik 20 procentų finansuojame. Tai kalbant apie tą mobilų turtą, labai nedidelę dalį realiai jo finansuosime. 20 procentų nuo kaštų skirtumo tarp E, suskizintomis dujomis ir, pavyzdžiui, vandeniliu e, tarp dizelių ir suskistintomis dujomis ar vandeniliu varomo autobuso. Bet realiai, ką mes finansuojame, tai yra infrastruktūra. Ir kai kuriuose pasiūlymuose, kaip minėjau, to skirtumo 20 procentų finansuojame, kai kalbame apie autobusų parką. Ir nustatėme ribą kofinansavimui. Nes turime rinkos duomenis ir finansuojame ne tai, ko prašo paramos gavėjas, o taip, kaip esame nusistatę. Ponas Vandekam. E, Aš vis dar turiu kelis klausimus ir mums dar liko laiko. Pirmasis klausimas. Jūs a, mums rodėte to a, kvietimo teikti paraiškas skaičius ir tai buvo apie milijardą. A, mili, milijardą. Ir taip pat 550 milijonų. Ir jūs gaunate iš to suliejimo naudą. O iš kur e, likusios lėšos yra gaunamos, ar iš ECB, ar iš valstybinių bankų, galite man pasakyti. O kitas klausimas e, Niderlandų e, spaudoje buvo paskelbtas pranešimas. Aš turėjau omenyje, atsiprašau, ne ECB, bet tarptautinį EIB, e, Europos investicijų banką. E, taigi, Niderlandų spaudoje buvo pasakyta, kad 273 milijonai, e, milijardai nebuvo panaudoti iš dabartinės daugiametės finansinės programos, ypač iš sanglaudos fondų. Ir ar šitie skaičiai visiškai skiriasi nuo tų, kuriuos jūs parodėte? Dėl biudžeto mes praėjusiais metais pirmą kartą pateikėme, pristatėme kvietimą teikti paraiškas ir e, vienam milijonui buvo, milijardui buvo atrinkti 39 e, projektai ir ir 17 buvo pasirašyta. E, taigi geriausias būdas, greičiausias būdas e, buvo palikti tą kvietimą atvirą antram e, paraiškų teikimui ir įvesti papildomą 350 milijonų sumą. Tadgi bendras pirmo ir antro kvietimo biudžetas buvo 1 e, e, milijardas 400 e, milijonų. Kas yra tos finansinės institucijos? Labai atviras tai yra kvietimas, ne tik Europos investicijų bankas, bet ir kiti. EIB tikrai yra kelių, kelių projektų partneris kartu su EFC garantiją, tačiau turiu pasakyti, kad dauguma projektų e, nėra e, finansuojami iš EIB, tai yra nacionaliniai skatinimo bankai arba netgi komerciniai bankai. Mes palikome visišką lankstumą, pats naudos gavėjas pasirinkti galėjo pasirinkti savo norimą finansų partnerį. kitas klausimas dėl nepanaudotų lėšų atsiprašau. Tai nesusijęs su um, e, ITP, e, nes e, pas mus visas šimtas procentų lėšų buvo panaudotas. Bien, nous reste à vous remercier pour euh, exposer la disponibilité. Si nous... Man belieka, sako pirmininkas, tik padėkoti tiem drąsiausiam uh, kurie dalyvavo mūsų posėdėje. Pirmininkas taip pat dėkoja vertėjim. Netaip dažnai būna, bet posėdį baigėme anksčiau laiko. O kitas mūsų komiteto posėdis 5 lapkričio. 5 lapkričio.